E, e, veiktų taip, kad jų dėmesio centre atsidurtų mūsų piliečiai ir tai e, sudaro galimybės mūsų žmonėms imti savo likimą į savo rankas ir pagerinti savo gyvenimą. Taigi tai yra iš tiesų didesnis, geresnis dalykas, geresnė ateitis mūsų piliečiams. Ačiū. Rytoj 12 val. įvyks balsavimas dėl šio pranešimo ir dabar pereiname prie bendrųjų diskusijų dėl keturių pranešimų Pranešėjai yra Kapulas Santos, Ferreira, Grelyje ir Fraga Esteves. Pirmiausia, suteiksiu žodį pranešėjams, pradės ponas Kapulas Santos. Senor prezident, senora komisarė. Pirmininkė, komisijos nariai, gerbiami kolegos. Bendroji žuvininkystės politika yra svarbi. Mes negalime įgyvendinti žuvininkystės paklausos, neturėdami savo pačių išteklių. 40 procentų apsirūpiname patys. 2009 metais mes importavome daugiau negu 50 milijonų tonų, eksportavome e, tik 2,5 tonos. 2,5 milijonų tonos. Tai reiškia, jog importas yra labai svarbus ir tai reiškia, jog labai svarbu turėti žuvų išteklius trečiosiuose valstybėse. Tai taip pat daro teigiamą poveikį mūsų partneriams, ES, kitaip negu kad mūsų konkurentai, ne vien tik moka pinigus už žuvis. Mes norime ginti savo vertybės, siekdami užtikrinti išteklių tvarumą remiantis sutartimi sąjungos galios e, remiasi biologiniais ištekliais ir dėl to mes turime naudotis taip pat ir tais šaltiniais, kurie nepriklauso bendrijos vandenims. Mes taip veikiame pagal bendrąją žuvininkystės politiką ir taikome tvarios žuvininkystės politiką, o tai taip pat yra ir atsakinga žuvininkystė. Principai, kuriais remiasi bendroji žuvininkystės politika, E, yra išlaikyti bendrijos žuvų išteklius tarptautiniu mastu ir taip pat e, užtikrinti teikiamą tiekimą bendrijos rinkai, visą tai tampa vis svarbiau ir svarbiau. Mes diskutuojame apie susitarimą su Komorų salomis ir čia kalbama apie galimybę naudotis Komorų vandenimis 17 bendrijos laivų už 70 tūkstančių eurų per metus. Pusė šios sumos bus skirta žuvininkystės sektoriaus vystimui e, toje e, Komorų sąjungoje. Ir e, žinome, kad Komorų salos taip pat priklauso nuo savo žuvų išteklių, dėl to, jog 30 tūkstančių gyventojų priklauso nuo to. Ir taip pat labai svarbu atsižvelgti, jog reikia peržiūrėti galimus žmogaus teisų pažeidimų atvejus. Ši šalis e, gavo nepriklausomybę nuo Prancūzijos 95 metais. E, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į keletą rekomendacijų, kurias teikiu savo pranešime, įskaitant ir poreikį labai smarkiai patobulinti bet kokių rezultatų pagal šį susitarimą poreikį. Aš norėčiau pasinaudoti man skirtą minutę tam, kad pakalbėčiau apie e, ponios Grelės pranešimą taip pat. Aš nesutinku su juo. Dėl to ir pateikiau pakeitimą. Žuvininkystė neturėtų apsiriboti vien tik tai tam tikromis rūšimis, kurias komisija uždraudė, kadangi laikė, jog tuo būdu yra e, keliamas pavojus e, tam tikroms ryklių rušims, nors nėra visiškai jokių mokslinių tyrimų, kurie tai patvirtintų. Taigi savo pakeitime aš siūlau atidėti iki 2012 metų šį klausimą, kol Portugalijos atsakingos institucijos atliks mokslinius tyrimus, e, kuriais būtų pagrindžiamas toks sprendimas. Tam pritarė ekonominių ir socialinių reikalų komitetas ir kviečia parlamentą ir komisiją elgtis taip pat atitinkamai. Dėkuoju. Ačiū, ponai Kapilas Pan, Santos. Dabar ponas Ferreira, keturios minutės. Ačiū, pirmininkė, komisarė. Šis reglamentas 860 parengtas patvirtintas 2006 metais, numato bendrijos finansinės priemonės skirtas bendra žvinkistės politikai ir jūrų teisį įgyvendinti. Tai yra labai svarbi e, finansavimo priemonė žuvininkystės sektoriuje kartu su Europos žuvininkystės fondu. Tai yra viena iš dviejų pagrindinių priemonių įgyvendinant bendrą žuvininkystės politiką. Daug papildomų teisės aktų numatė pakeitimus ir šis reglamentas yra dar kartą iš dalies keičiamas, kad atitiktų kitus teisės aktus. Komisija mano, kad remiantis patirtimi reikia adaptuoti ir pritaikyti kai kurias reglamento nuostatas, kad būtų atitinkami reikalavimai. Taigi pakeitimai yra riboti. Ir čia kalbama apie pagrindinius tikslus ir struktūras. E, iš tiesų reglamentas išlaiko savo tikslus ir struktūrą, bet numato kitus tikslus, kurie galėtų prisidėti prie šio teisės akto derinimo ir prisitaikymo prie pokyčių e, šiame sektoriuje. Vyko diskusijos ir jos buvo labai naudingos rengiant šį pranešimą. E, šešėliniai pranešėjai tikrai nusipelno didžiulės padėkos už savo darbą. Kalbant apie pakeitimus, norėčiau paminėti nuorodą į pakrantę žvejybos veiklos išsaugojimą. Taip pat yra kalbama apie įvairias technologijas, kurios turi poveikio žuvininkystės sektoriuje. Čia kalbu apie kompiuterių pritaikymą atliekant atrankos veiksmus ir tobulinant žuvininkystės veiklą. Taip pat reikėtų kaupti aplinkosauginius, ne tik socialinius ir ekonominius duomenis. Tai galėtų padėti užtikrinti poveikio aplinkai vertinimą ir vykdymą. Dabar norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tris papildomus mūsų pasiūlytus pakeitimus. Visi sutarė, kad žuvininkystės valdymas turėtų būti pagrystas mokslinėmis žiniomis, pačiamis naujausiamis mokslinėmis žiniomis apie žuvų išteklių padėtį. Ir tai yra būtina sąlyga siekiant tausios žuvininkystės. Todėl e, turėtų būti numatyta galimybė padidinti bendro finansavimo normą, kalbant apie mokslinių duomenų valdymą ir turimą informaciją apie žuvų išteklius. Taigi bendro finansavimo norma turėtų būti padidinta iki 75 procentų. Dėl stebėjimo mes siūlome, kad didžiausia bendro finansavimo norma atitiktų komisijos pasiūlymus ir prerogatyvas, tačiau, kad būtų palikta galimybė nustatyti aukštesnę normą. Valstybės narės be jokios abejonės turėtų dalyvauti atliekant ir taikant kontrolės priemonės savo vandenyse. Mes sulaukėme daugybės pasiūlymų iš politinių frakcijų ir e, siekiame kompromisinio pasiūlymo, kuris e, siekia 75 procentus, tam pritarė mano frakcija bei GUE NGL. Taigi visą tai rodo, kad partijos yra labai svarbios, frakcijos gali rasti sudarimą, jeigu to nori. Ačiū. Ačiū dabar kolega, kolegė Grelji. Pone pirmininkė. Pone komisijos nariai, mėlyje kolegos, norėčiau pradėti savo pasisakymą padėka kolegoms už konstruktyvų ir aktyvų darbą, bendradarbiavimą, kai, kai sprendžiant dėl perinamo laiko tarp techninių priemonių. Mes e, kalbame apie žviejų veiklą ir žvininkystę tose sritise, kurios yra reglamentuojamos būtent šio dokumento, tai yra tarybos reglamento. Šio pranešimo objektas yra labai ir tema yra labai kontroversiška, tai parodė ir mūsų diskusijos e, komitete dar 2008 metais. Taryba e, buvo labai prieštaravo mūsų reikalavimams Ir dabar vis dar galioja senasis reglamentas, kuris e, turi būti pakeistas ir iki 2011 birželio 30 buvo e, pratestas, jo galiojimas pratesiamas, kadangi vis dar trūksta e, tam tikrų pakeitimų kurie padėtų pakeisti teis, teisinį pagrindą ir išsiaiškinti kai kurios dalykus ir atsižvelgti į nacionalinį žuvininkystės specifiką. Uh, Šiuo metu per tiek laiko padėtis gerokai pasikeitus ir nu, įsigaliojus Lisabonos e, sutarčiai e, žvininkystės sektor, srityje priimami sprendimai yra priimami pagal e, bendro sprendimo prieimimo procedūrą. Aš esu uosto, miesto, kuris yra uostas atstovė ir dėl to mataus, kokiu nepasitikėjimu žvėjai ir kiti sektoriaus atstovai žvelgia į bendrą žemės ūkio politiką. Mm, žvejybos veiklai kyla didelis pavojus ir yra žvejojami žuvų ištekliai, jie yra pereikvojami. Ir, e, taigi mes turime vieną vertus saugoti tuos išteklius, kitą vertus atsižvelgti ir į žvėjų reikalavimus ir lūkesčius. Ir būtent tai turėtų būti bendros žemės ūkio, atsiprašau, bendros žuvininkystės politikos tikslas. Mm, jis yra tikrai labai ambicingas, mums reikia. E, šioje srityje keisti labai daug. Ir čia mes turime pasiūlymą, kuris yra susijęs su daugybė techninių pakeitimų, kurių iki šiol komisija baiminosi. Mes turime E, aiškius tiek techninės e, taisyklės ir nuostatas, e, kurios yra įtrauktos į tarybos reglamentą ir mes galime gerokai pagerinti mūsų žvėjų padėtį ir apskritai padėtį žuvininkystės rytyje. Ir aš manau, kad dabar yra visos sąlygos pasiekti sutarimą su taryba. Ir tai yra valstybėms narėms suderinti savo pozicijas ir pasiekti sustarimo. Mes reikalaujame pratesti pereinamąjį laikotarpį iki 2012 m. gruodžio 31 dienos. E, čia yra daug kalbama apie ir tam tikras techninės priemonės, kurios yra susijusios su, pavyzdžiui, tralų e, e, akių dydžių. Taip, pat mes turime dar papildomų reikalavimų, tai yra techninės priemonės, kurios turi būti suderintos per tą pereinamąjį laikotarpį ir taip pat e, e, suderinti mūsų techninės priemonės ir techninės nuostatas, kurios būtų taikomos e, žvėjų veiklai, atsižvelgiant į nustatytą E, laikotarpį, pereinamąjį laikotarpį, kuris mano manimu turėtų būti iš tiesų pratestas iki 2013 metų sausio pirmosios dienos, o jau po to mes negalėsime sauliaisti to laikotarpio dar labiau tęsti, jo vis labiau ilginti, kadangi taip mūsų šis reglamentas praras bet kokią e, galę ir bet, kokią, bet kokį veiksmingumą. Dėkoju. Turiu pasakyti, kad vertėjai čia turėjo tikrai labai pasistengti, kad jūs išverstų. Dabar žodį suteikiu ponui Estevės, paskutiniam pranešėjui. Deja, norėčiau ir vėl pradėdamas išreikšti savo apgailestavimą. Ir taip yra dėl to, kad komisija ir taryba nenorėjo pripažinti parlamento bendro sprendimo galių Šis pasiūlymas yra susijęs su Grenlandija. Ir Grenlandija, e, Grenlandija yra taikomas toks pat traktavimas kaip ir trečiosioms valstybėms. Ir tai yra e, naudinga tiek Grenlandijai, tiek taip pat ir Danijai. Viena iš sąlygų e, dėl to, kaip Grenlandiją reikėtų įtraukti į bendrą rinką, yra tai, jog reikėtų vykdyti bendrą žuvininkystės politiką. Tačiau e, būtina užtikrinti, kad būtų laikomasi tam tikrų taisyklių dėl sveikatos. Komisija pateikė 203 e, sutarties straipsnį kaip pagrindą pagal kurį turėtų vykti, vykti konsultavimuose procedūra. Žuvininkystės komitetas ir teisės tarnyba jau nuo pat pradžių tai nurodė. Vis dėlto šis pasiūlymas nesukėlė jokių problemų, kalbant apie jo turinį. Jis yra labai svarbus Grenlandijai. Taigi mes sutikome elgtis pagal konsultavimuose procedūrą. Ir taryba mums pasirengiant balsuoti dėl šio teksto pateikė visiškai kitokį pasiūlymą su keliais rimtais pakeitimais. Ir To pasiekoje e, buvo vengiama bendro sprendimo procedūros taikymo. Kaip jau sakiau, anksčiau parlamentas būtų pritaręs ankstesniam tekstui su konsultavimuose procedūra be jokių problemų, o dabar mes turime naują tekstą ir yra akivaizdu, kad taryba ir komisija siekia paveršti iš parlamento galės. Mes norime pasinaudoti savo galiomis visiškai ir pilnai ir todėl prašome formalios nuomonės iš teisės komiteto dėl šio pranešimo. Teis, Teisės reikalų komitetas pranešė, ir aš cituoju, pasiūlymo tikslas yra reikalauti iš Grenlandijos pritaikyti taisyklės reglamentuojančias sveikatą žuvininkystės srityje. Apie tai kalbama trečiame šio pasiūlymo straipsnėje. Garantuojant, kad susitarimo taisyklės atitinka kitus ES teisės aktus reglamentuojančius maisto saugą ir žuvininkysės produktų autorizavimą rinkoje. To pasiekoje Teisės reikalų komitetas nusprendė vienbalsiai, kad 204 ir 43 e, sutarties straipsnis kartu su 34 protokolu kuriame yra konkrečios procedūros reglamentuojančios šios produktus. E, yra e, sudaro teisinį pagrindą šiam pasiūlymui. Kaip pranešėja, aš parengiau naują žymą pakeisdama teisinį pagrindą ir būtent jums rytoj ir teiksiu jį laukdama jūsų pritarimo. Mes manome, jog tai yra pirmasis skaitimas parlamente, todėl norėčiau tik paprašyti tarybos ir komisijos, kurie nemanau, jog dabar dalyvauja čia, pasakyti apie naująjį e, teisinį pagrindą. Problema yra teisinis pagrindas, o ne turinys. Ir aš manau, jog ši problema bus išspręsta. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū, poniai Fragas Tevės. Dabar suteikiu žodį komisijos nariai, poniai Damanaki. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems pranešėjams už jų atliktą darbą. Pone pirmininkė, norėčiau kalbėti atskirai apie kiekvieną pranešimą. Taip, sutaupysime laiko. Taigi pirmiausia, susidarimas tarp ES ir Komorų sąjungos. Norėčiau padėkoti ponui Kapulas Santos kaip pranešėjui. Aš labai džiaugiuosi, kad žuvinkystės komitetas apskritai pritarė šio pasiūlymo turiniui. Kaip žinia, ES yra įsipareigojusi ir toliau skatinti atsakingą ir tausią žuvininkystę mūsų partnerių vandenyse, įskaitant Indijos vandenyno rajoną. Labai svarbu ir toliau plėtoti dvišalius santykius su to regiono šalimis ir Komoro sąjunga. Ir Labai svarbu, kad ES dalyvautų regioninėse žuvininkystės organizacijose, kaip, pavyzdžiui, Indijos vandenino tunų komisijos veikloje. Mes turime dalyvauti šios komisijos veikloje, dėl to šis sustarimas yra labai reikšmingas. Šiandien ES yra pasirašiusi keturis partnerystės sustarimus Indijos vandeninė su Seišeliais, Madagaskaru, Mozambiku ir su Komorų sąjunga. Taigi aš norėčiau pabrėžti, kad tiek Europos komisijai, tiek ir visai Europos Sąjungai yra labai svarbu susitarti dėl susitarimo su Komorų Sąjunga, kadangi susitarime yra numatoma galimybė bendrijos laivynui dirbti regione. Taip pat būtina stiprinti dialogą dėl sektorinių politikos krypčių, skatinant atsakingą žuvininkystės politiką šiame regione. Leiskite, ponė pirmininkė ir gerbėmėjai parlamentarai, man tarti keletą žodžių dėl pranešėjo prašymų išsakytų komisijos atžvilgiu. Norėčiau pakartoti, kad Europos komisija yra įsipareigojusi ir toliau visiškai pilnai informuoti parlamentą apie dėrybų rezultatus ir tarptautinius susitarimus. Mes tikrai esame tam įsipareigoję. Visą reikalingą informaciją esame pasirengę jums pateikti, tačiau turime laikytis pagrindų susitarimo įsipareigojimų. Iš esmės komisijos tarnybos jau daugiau negu vienerius metus laikosi savo įsipareigojimų. Komisija siunčia Europos parlamentui ir tarybai lygiai tokią pačią informaciją tuo pat metu. Aš pati noriu įsipareigoti atlikti eksantę ir ekspostą susitarimų vertinimus ir tą noriu padaryti kaip galima greičiau. Galėčiau pateikti vieną pavyzdį. Rytoj vyks balsavimas dėl rezoliucijos, dėl žuvingysės sustarimo su Mauritanija. Komisijos tarnybos pasistengė, kad šio susitarimo vertinimo ataskaita bus pateikta iš anksto. Taigi parlamentarai balsuos jau gavę tokią svarbę iš ankstinę informaciją. Kitas dalykas dėl parlamento atstovų dalyvavimo jungtinio komiteto posėdžiuose ir veiklose turiu pasakyti, kad e, pagrindų susitarime yra kalbama apie tarptautinius susitikimus ir mes taip pat plėtosime pažangę praktiką dėrybinio proceso metu. Kai dėl parlamentarų kaip stebėtojų teisių. E, komisija tokius pasiūlymus svarstys kiekvienu konkrečiu atveju atskirai, atsižvelgdama į susitarimo nuostatas. Tačiau norėčiau pabrėžti savo asmeninę nuomonę. E, aš ir visa komisija yra labai teigiamai nusiteikusi šiuo atžvilgiu ir mes tikrai neprieštaravome jūsų dalyvavimui. Kitas e, pranešimas susijęs su bendrijos finansinėmis priemonėmis skirtomis bendrai žuvinkystės politikai. Norėčiau padėkoti pranešėjui, ponui Pereira ir žuvinkystės komitetui parengus šį pranešimą. Dėl kolegų pastangų turime tokį dokumentą, kuris primtinas komisijai ir tarybai. Turiu pasakyti, kad šis dokumentas e, yra priimtinas ir tarybai. Norėčiau pabrėžti, kad trys institucijos labai gerai bendradarbiavo rengdamos e, šį dokumentą. Ir po sėkmingai pasibaigusio kovo 7 dieną trialogo proceso mums pavyko sutarti dėl konsensuso. Komisija tikisi, kad bus patvirtintas šis dokumentas jau per pirmąjį svarstymą, bent jau aš to tikiuosi. Taip pat norėčiau priminti, kad šis pasiūlymas racionalizuoja reglamentą dėl antrojo finansinio instrumento. Šis reglamentas kalba apie finansavimą tokiuose srityse kaip tarptautiniai santykiai, valdymas, duomenų rinkimas, mokslinės rekomendacijos, kontrolės sistema ir įgyvendinimas. Šis reglamentas turi būti suderintas su kitais teisės aktais. Reglamento pakeitimai yra riboto pobūdžio ir aš skatinčiau parlamentą pritarti šiam pasiūlymui. Dabar perėsiu prie trečiojo pranešimo dėl pereinamojo laikotarpio techninių priemonių. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti pranešėjai poniai Grelyje. Šio pasiūlymo tikslas yra išplėsti techninės priemonės ir jų taikymą iki 2012 metų pabaigos. Remiamasi prielaida, kad žuvininkystės politikos reforma e, bus baigta kitų metų pradžioje. Aš tikiuosi, kad taip ir bus. Siūlydami tokį pratesimą mes norime prisidėti prie vykdomos reformos. Komisija pritarė pakeitimui, kurį siūlo žuvinkysės komitetas dėl tinklo akių dydžio, kadangi toks pakeitimas yra pagrystas moksliniais tyrimais. Žinau, kad kai kurie parlamentarai ir valstybės narės yra sunerime dėl pranešimo, jie pateikė papildomų pakeitimų, tačiau jie nėra mums priimtini, kadangi tie pakeitimai nebuvo patikrinti mokslininkų arba mes neturime informacijos, kad galėtume atlikti įvertinimą tokių pakeitimų. Ir galiausiai keletas žodžių apie pranešimą susijusi su žuvinkistės produktų importu iš Grenlandijos. Dėkoju žuvinkistės komiteto e, kolegiai Fraga už jos nuveiktą darbą ir norėčiau pabrėžti, tai, kad komiteto siūlomos priemonės sprendžia Grenlandijos seną prašymą. Šios priemonės bando supaprastinti sanitarnės priemonės leidimų išdavimo procese. Taip pat siekiama įtraukti Grenlandiją į bendrąją rinką, kuomet kalbama apie žuvinkystės produktus ir šalutinius produktus. Tai visiškai atitinka 2006 metų susitarimą, kurio tikslas prisidėti prie užtikrinti bendradarbiavimą su Grenlandija maisto saugos srityje. Komisija džiaugiasi, kad visos suinteresuotos šalis, taryba, Grenlandija, Europos parlamentas ir nacionaliniai valstybių narių parlamentai yra pasirengę vykdyti tokį įsipareigojimą ir remia pasiūlymą. Norėčiau aiškiai pasakyti, kad uh, Europos komisijai santykiai su Grenlandija yra itin svarbus. Ir aš tikiuosi, kad visi supranta, kodėl tai yra politinis mūsų prioritetas. Todėl tikiuosi, kad diskusijos dėl šio pasiūlymo teisinės bazės nesutrukdys įgyvendinti tokių svarbių priemonių. Aš suprantu, kad poniai Fragai kyla nerimas dėl teisinio šio pasiūlymo pagrindo, bet turiu pasakyti, kad Europos komisija tikrai netrukdys ieškant pragmatiško sprendimo. Mes manome, kad mūsų pasiūlytas pasiūlymo teisinis pagrindas yra teisingas. Mes uh, Žinoma, pritarsime jūsų pateiktam teisiniam pagrindu, jeigu tam pritars taryba. Dabar taryba turi apsvarstyti visas alternatyvas ir veikti pagal sutarties nuostatas. Aš tikiuosi, kad šį klausimą mums pavyks kaip galima greičiau išspręsti ir tikiuosi, kad tai nepaveiks mūsų santykių su Grenlandija. Tai yra svarbiausias mūsų prioritetas. Taigi aš noriu pasakyti, kad uh, Tikrai esu dėkinga poniai Fragai už jos atliktą darbą ieškant bendro sprendimo ir apskritai norėčiau padėkoti visam žuvinkystės komitetui ir visiems pranešėjams už jų darbą. Kalbėjau tikrai per nelik ilgai, bet turėjau apžvelgti visus pranešimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Dank, Frau Ačiū komisijos nariai Damanaki. Dabar biudžeto komiteto vardu kalbės kolega Alfonsi. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Biudžeto komiteto vardu mes e, analizavome šį pranešimą. Tai yra pranešimą dėl ES ir Komorų žuvininkystės sutarimo ir mes jam pritarėme. Vis dėlto biudžeto komitetas. Mm, pažymėjo, kad Europos parlamento šio e, rengiamas pranešimas tarsi praranda dalį savo prasmės, kadangi e, toks susitarimas jau yra sudarytas, jis jau egzistuoja ir parlamentas yra tiesiog priverstas pripažinti faktą. Ateityje tikimės, kad parlamentas galės išreikšti savo poziciją dar prieš priimant tokio pobūdžio susitarimus. Uh, Šiais susijus sustarimu yra e, siekiama teisingai atsižvelgti į vietos komponentą, žuvininkystės komponentą, palaikyti santykius, tinkamus santykius su komorų e, sąjungos žvėjais ir e, tinkamai reglamentuoti šią sritį. Dėkuoju dabar frakcijos vardu, frakcijų vardu kalbės e, kiti nariai, pirmiausia, ponas Valensa. Tai Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šiandienos diskusijose mes kalbame apie keletą dalykų. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems pranešėjams už jų darbą ir Europos komisijai už bendradarbiavimą. Dabar trumpai norėčiau pakalbėti ap apie ponios Grelier pranešimą. Tai yra politinių frakcijų kompromisas su Europos komisija. Aš pritariu tam variantui, kuris buvo patvirtintas žuvininkystės komitete. Atsižvelgiant į Lisabonos sutartį, 2010 metais Europos komisija atsijėmė savo prašymą dėl žuvininkystės išteklių apsaugos. Buvo tikimasi, jog jį parengs naują planą, kuris atitiks sutartį ir atsižvelgs į žuvininkystės sektoriaus reformą. Buvo manoma, jog taip įvyks e, per trečiąjį 2011 metų ketvirtį, tačiau dabar atrodo, kad komisija nesugebės parengti tokio pasiūlymo tinkamu laiku ir neturės netgi tam finansuoti reikiamų išteklių. Kalbant apie žuvininkystės sektorių, mes prisėmėme pareigą sukurti savo pačių pasiūlymą. Ir čia Tinkamas dalykas yra tai, kad remiantis vėliausią informaciją, kalbant apie techninės priemonės, komisija pasinaudos e, savo galiomis, kurias perduos kai kuriams valstybėms narėms. Tai yra labai geras žingsnis decentralizavimo link. Techninės priemonės, kurios yra naudojamos, įvairuoja priklausomai nuo vietos sąlygų. Žuvininkystės valdymas turi vykti decentralizuotų būdų, būtina jį vykdyti regioniniu būdu, atsižvelgiant į vietos sąlygas. Mes privalome atmesti bet kokius mėginimus patvirtinti bendrą vienodą valdymo modelį ir turime tinkamai atsižvelgti į vietos sąlygas. Individualus metodas yra tinkamas valdymo metodas. Dėkoju. Ačiū, Pana Valensi, dabar ponas, ponia Rodus, dvi minutės. Pone pirmininkė, dėkoju. Pone komisijos narė, mėlyjeji kolegos. Ir vėl turime visą žuvininkystės politikos paketą, kurį reikia apsvarstyti. Aš kaip koordinatorė džiaugiuosi, kad turime du reglamentus, dėl kurių diskutuojame ir sutarėme su taryba ir komisija. Tai yra pasakytina apie Grelie pranešimą dėl techninių priemonių ir apie Ferrero pranešimą e, dėl bendro žuvininkistės politikos. Mes pritarsime ir Komorų e, e, žuvininkistės sustarimui, nors vis dėlto remiantis bendra žuvininkistės politika mums reikia naujų su žuvininkistės sustarimų sudarimo gairių, naujos orientacijos. Parlamento įgaliojimai čia dar neturi pakankamos svarbos ir aš prarandu kantrybę, kad iki šiol niekaip tinkamai nebendradarbiaujama tarp institucijų. Aš jau keletą kartų esu ir praeitie sakiusi, kad tai man nepatinka. Valdymo planų problemą būtina išspręsti kuo greičiau. Kreipiuosi į pirmininkaujančią Vengriją, kiek įmanoma aktyviau ieškoti sprendimų, kad nėra nieko iš tarybos čia šiandieną, aiškiai parodo, kiek mažai pagarbos taryba demonstruoja Europos parlamentui. Man tai yra tiesiog neįtikėtina. Dėl grilie pranešimo. Žinau, kad kai kurie kolegos yra susirūpinę, kad jų a, pakeitimus nebuvo atsižvelgta. Tačiau aš manau, kad yra būtina mūsų žvėjams sudaryti, gal, gal, atsiprašau, ir aš labai apgailestauju, kad mūsų žvėjai susiduria su daugybė nereikalingų techninių priemonių ir dėl to kalta yra taryba. Europos parlamentas prisima didelę atsakomybę atsakingai veikti ir dėl to šis reglamentas e, be e, pakeitimų negali būti pratesiamas. Dėkoju kolegijai Rodus, dabar ponas Gallagher. Dvi minutės. You, uh, Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau pasveikinti visus pranešėjus, pristačius šiuos pranešimus. Atsižvelgiant į laiko suvaržymus, norėčiau pakomentuoti Grelie pranešimą. E, dabartinis reglamentas dėl techninių priemonių e, kelia labai didelių problemų laivams plaukiantiems prie Airijos ir Škotijos. Mes negalime leisti, kad politikai sėdėtų ir lauktų, kol bus įvykdyta žuvininkystės politikos reforma, laukiant naujo reglamento. Parlamentas turi galimybę veikti dabar. Ir aš skatinu visas politinės frakcijas labai realiai pritarti tiems realiems pakeitimams. Tie smulkus laivai, apie kuriuos kalbu, yra trumpesni negu 15 metrų ilgio ir jiems jie nebeturi galimybės užsidirbti pinigų. Tokiu būdu tokie laivai yra stumiami 80 km nuo krantų. Taigi mano pateikti e, praneš... pakeitimai yra susijęs su tinklais, kurios naudoja smulkus laivai žuvims gaudyti. Ir šie tinklai nėra naudojami menkiams gaudyti arba otams gaudyti. Taigi, jeigu bus pritarta tiems pakeitimams, maži laivai turės galimybę išgyventi žvėjų žvėjojimuose rajonuose. Aš aišku nenoriu pradėti dabar naujų diskusijų, bet kalbant apie smulkėdyglės žuvis, Noriu paminėti, kad gruodžio mėnesį Airijai 67 procentai buvo numanyti, tačiau reikia mokslinių įrodymų, kad tai būtų patvirtinta. Taigi aš prašau, kad būtų įtraukti mano pakeitimai, kad būtų kalbama apie tinkamą tinklų akių dydį, kuris būtų nuo 32 mm iki 1,5 mm kito nustatyto dydžio. Aš skatinamsius parlamentarus atsiprašau, bet e, pirmininkantis nutraukė kalbėtoją. Pone Liuvin, dvi su pusė minutės. Dėkoju komisijos narydama Naki, gerbiami kolegos, norėčiau padėkoti visiems pranešėjams už jų gerą darbą ir norėčiau dabar atkreipti pagrindinį dėmesį į Europos bendrijos ir komorų žuvininkystės susitarimą. Susitarimas su Komorų sąjunga, dėl kurio mes balsuosime, rodo, jog mes turime susitarimą su šia šalimi nuo 98 metų. Jeigu įvertintume Komorų sąjungą, matytume, kad 2,8 milijonų eurų buvo skirti nuo 2009 iki 2010 metų. Jie buvo skirti vietos žuvininkystės sektoriaus paramai ir kitiems dalykams. Jeigu pažiūrėtume į šios šalies vertinimą, ji neturi ne vieno tinkamai veikiančio uosto, pakrančių tarnybos Ir vietos žuvininkystės sektorius yra visiškai neišsivystęs - 2,7 milijonai eurų. Tai yra suma, kurią gauna komorai, leisdami ES laivams e, ten žvejoti. Ir ES piliečiai e, sumoka pagrindinę dalį. Šie laivai yra e, tunus žvejojantis laivai ir Tai yra didžiulis verslas šių laivų e, savininkams. Tačiau remiantis įvertinimais, tai, kas yra šio susitarimo pridėtinė vertė, didžiausią naudą gauna Europos Sąjunga. Aš sutinku su komisijos nariu dėl to, jog gerai, kad Europos Sąjunga uh, vykdo savo žvejybinę veiklą Komorų sąjungoje. Tačiau mano klausimas komisijos nariui yra štai koks. Kaip komisija nori, kad šis naujasis susitarimas būtų gyvenintas geriau negu kad ankstesnysis. Kaip mes galime užtikrinti, kad ES laivų flotilė tinkamai vykdys savo veiklą prie Komorų sąjungos krantų ir kaip ji galės prisidėti prie Komorų salų vystimosi. Kalbėjimas apie lėšų skirimą susitarime neturėjo likti vien tik tai popieriuje. Dėkoju. Ačiū, ponė Liovin. Dabar pusantros minutės kalbės ponas Krobačik. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, pirmiausia, norėčiau nuoširdžiai padėkoti visiems pranešėjams už sunku jų nuveiktą darbą rengiant šios pranešimus. Šie pranešimai yra svarbus indėlis prisidedant prie bendrosios žuvininkysės politikos vystimo. Tačiau mes turime suderinti Europos parlamento ir Europos komisijos galės ir turime gerbti tarptautinius susitarimus. Taip pat turime atsižvelgti į esamą Europos komisijos praktiką. Turime pažymėti, kad Lisabonos sutartis leidžia didesnį Europos parlamento dalyvavimą, kuriant teisės aktus. Ir šiuo atveju mes negavome pilnos informacijos ir tai riboja Europos parlamento vaidmenį ir neleidžia jam atlikti pilnai savo priežiūros funkcijos. Taigi Europos parlamento nariai negali tinkamai atlikti savo pačių pareigų. Taigi aš siūlau leisti Europos parlamentui labiau dalyvauti ir todėl kviečiu Europos komisiją e, atsižvelgti į tai, jog šis dalyvavimas šiuo metu nėra tinkamas. Ponas Clark. Pone pirmininkė, Po 30 metų neteisingos praktikos mes svarstome šį klausimą susijusiu su laivais. Prieš dviejus metus e, Škotija pateikė pasiūlymą saugoti vieną žuvų rūšį. Europos Sąjunga skirsto vandenis į rajonus. Mes dabar kalbame apie žvejybą prie Komorų ir apie Europos tralerių pritaikymą. Ar jūs stebina e, tai, kad Somalis grėbėsi piratavimo? Prieš penkerius metus mes matėme e, vakarų Saharos gyventojus e, veikiančius kitose vandenyse. Daugelis žuvo E, keliaudami valtimis, kurios niekuomet neturėtų plaukti atvirose jūrose. Ir apskritai mūsų veiksmai skurdina daugelį kitų valstybių ir dėl tokių veiksmų ES turėtų būti pasmerkta. Ačiū. Ačiū dabar ponia Dots vieną minutę. Uh, Pone pirmininkė, komisijos nariai, vienas iš pranešėjų kalbėjo apie nepasitikėjimą žvė, žvėjų nepasitikėjimą bendrauja žuvininkysės politika. Ir tai yra visiškai nekeista, kadangi ši žuvininkysės politika sužlugdė jų laivus ir jų veiklą. Aš manau, jog mes turėtume sugražinti bendrą žuvininkysės politiką į valstybių narių lygį, tačiau aš pripažįstu, jog tai per trumpą laiką neįvyks. Ir todėl prisidedu prie šių bendrų diskusijų. Pirmiausia, mes turime numatyti tinkamas finansinės priemonės tam, kad galėtume įgyvendinti bendrą žininkysės politiką. Man atrodo, jog toks įsikišimas turėtų būti tinkamai finansuojamas, tačiau mes taip pat turėtume garantuoti finansavimą bendrai žuvininkystės politikai ir atsižvelgti į atitinkamas interesuotas grupės ir konkrečiai į žvėjus. Jie yra tie, kurie turi taikytis su daugybė taisyklių ir reglamentų. Aš vis labiau girdžiu iš žuvininkystės atstovų, jog jų pramonės šakos kenčia dėl konkrečiai šių dalykų. Dėkuoju. Ačiū, poniai Dots. Kiti pasisakantieji, dabar ponas Kadek, dvi minutės. Pone pirmininkė, Pone komisijos narė, mėlyje kolegos, pirmiausia, iš viso širties norėčiau papgailės tauti, kad parlamentas turi vieną būstinę, tai yra tik tai Strasbūrė. O dabar norėčiau pasveikinti poną Ferjerą, e, parengus pranešimą dėl bendrožininkystės politikos ir jūrų teisės reglamento pakeitimai siūlomi Europos parlamento padėt, padės skatinti investicijas į žuvininkistės rytyje taikomus, e, vykdomus mokslinius tyrimus. Ir e, taip pat tinkamai e, kaupti duomenis ir mokslinės, teikti mokslinės išvadas žuvininkistės srityje. Mes jau dabar galėsime e, atlikti įvairius mokslinius tyrimus ir mm, analizuoti mūsų e, žuvininkystės sektorių. Mes žinome, kad daugiau kaip 60 procentų ES importuoja, ES importuojama žuvininkystės produktų iš trečiųjų šalių ir ES tai yra labai svarbis rytis. Uh, Kalbant apie Grilie pranešimą, norėčiau taip pat padėkoti pranešėjai už e, jos parengtą pranešimą, nes techninės priemonės yra labai jautri tema, mums reikia jas keisti. Ir kai turėsime atitinkamus pasiūlymus iš Europos komisijos, tuomet e, galėsim e, gerokai patobulinti visą žuvininkystės paketą. Rytoj, aš tikiuosi, mes patvirtinsime šios pranešimus ir e, konkrečiai šį pranešimą taip galėdami panaikinti reglamento e, galiojimo vakumą, e, nustatant peranimąjį laikotarpį. Ir taip pratesiant techninių priemonių galiojimą. Aš manau, kad nėra prasminga E, pritarti kažkokioms esminėms, e, kažkokiems esminėms pakeitimams, tačiau aš manau, kad būtina vis dėlto galvoti apie e, pereinamojo laiko tarp tolesnį pratesimą. Aš taip pat norėčiau padėkoti ir kolegijai Fraga Esteves už jos parengtą pranešimą dėl importo iš Grenlandijos. Dėkuoju. Dabar ponas Kristensen. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, Norėčiau padėkoti visiems pranešėjams už jų puikiai padarytą darbą. Rytoj balsuosime dėl mm, e, susitarimo e, sudaryto su Grenlandija. Aš esu šešėlinis pranešėjas, mes tenksime panaikinti e, brangę, tikrai sudėtingus biurokratinius barjerus ir padėsime E, Grenlandijos žvinkystės sektoriaus atstovams e, tinkamai realizuoti savo prekes ir ES vidaus rinkoje tol, kol jie e, įgyvendins tiek, kiek jie įgyvendins įvairius standartus ir kokybės kriterijus. Būtent to mes pasieksime pritardami produktų importo sustarimui iš Grenlandijos. Yra labai svarbu, kad parlamentas aiškiai E, išsiaiškintų, koksgi yra nustatytas teisinis pagrindas ir čia mums turi padėti komisija. Taip pat labai džiugu, kad mes turime susitarimą su komorais. Aš pasisakau už tvarę žuvininkystę, už tvarų žuvų išteklių naudojimą, e, kuris padėtų vietos bendruomeniai ir E, padėtų pasinaudoti tinkamai šio susitarimo privalumais. Tačiau man tas susitarimas nėra pakankamai tvarus, kadangi uh, nėra numatyta aukščiausių ribų, kiek ES žvejybos laivų gali e, konkrečiai žvejoti komorų e, vandenyse ir kokios yra konkrečios e, žvejybos normos. E, juk ilikščiolinė praktika buvo nustatinėti aukščiausias ribas, didžiausias kvotas, e, tačiau čia mes šito nepadarėme. noriu kovoti už tai, kad e, lėšos, kurios skiriamos tokių sutarimų sudarimui, e, būtų naudingos ir jos būtų tikslingai išleistos pris, e, būtent vietinės bendruomenės labui. Kolega Raimers. Ačiū ponė pirmininkė, ponė Tamanaki, ponios ir ponai. Labai džiaugiuosi, kad pagaliau parlamentas baigė svarstyti šią temą ir dėkoju pranešėjams už jų darbą tarybos reglamento dėl finansinių priemonių pakeitimai yra viena iš, vienas iš instrumentų, kurių mums reikia įgyvendinant bendrą žuvininkystės politiką. Tai yra ypač pasakytina apie sritis tarptautinės žvejybos e, santykiai, duomenų e, kaupimas ir moksliniai tyrimai. Ir labai svarbu yra kontrolės mechanizm, įgyvendinti kontrolės mechanizmus. Pranešėjas dėjo visas pastangas, kad būtų mm, mm kolegos būtų, e, kolegoms būtų įrodyta, kodėl mums reikia didesnio e, e, finansavimo. Valstybės narės turi pasinaudoti bendro finansavimo galimybę ir kol kas nėra būtinybės numatyti jokių papildomų skatų. Dėkoju. Ponas Hatton. Uh, Ačiū pirmininkė. Grelie pranešimas suteikia per daug nuolaidų komisijai. Aš manau, jog vakarų Škotijos žvėjai sunkiai supranta, kodėl yra komisija, kuri nori apriboti jų veiklą ir tuo pat metu atmeta pakeitimus dėl tokių techninių priemonių. Komisija yra labiau linkusi pratesti esamas techninės priemonės e, įvairioms žuvų rūšims, įskaitant e, ir otą. Komisija jas vadina laikinomis priemonėmis. Dar 18 mėnesių bus verčiamos negyvos žuvis į jūrą. Skatinu ir raginu kolegas rytoj pritarti visiems pakeitimams ir tikiuosi, jog šie pakeitimai rytoj bus priimti. Tikiuosi, kad komisija pakeis savo požiūrį ir pasinaudos šią galimybę, kuri tiesiog pati siūlosi ir veiks, o ne vien tik tai kalbės apie kažkokius veiksmus ateityje. Vielen Dank, Herr Kollege Hudson. Es folgt nun Herr. Ačiū. Dabar Ponas Stevenson, vieną minutę. Ačiū pirmininkė komisarė. Aš pateikiau pakeitimą dėl techninių priemonių reglamento. Ir e, ponas Hutchinson apie tai jau kalbėjo, apie tas problemas, kurios kyla Škotijoje. Mes bandome išsaugoti baltasias žuvis tame regione. Ir komisija yra numačiusi tam tikras taisyklės 12 mėnesių, jos baigėsi 2009 metais, tačiau tos perinamo laikotarpio taisyklės perkeliamos naujiem, naujam periodui. Techninės priemonės yra taikomos dar 12 mėnesių. Komisija dabar iki 2012 metų pabaigos bando pritaikyti tas techninės priemonės. Kodėlgi neparengus naujo techninių priemonių paketo ir vykdant bendrą žuvininkystės politikos reformą. Taigi iš pradžių tik metams tokios priemonės buvo numatytos taikyti, dabar jos bus taikytos, taikomos tris metus. Situacija Škotijoje pasikeitė dramatiškai ir jie dabar turi tiesiog išmesti gerą kokybišką žuvį atgal į jūrą. Aš tikiuosi, kad parlamentas mano pateiktam pakeitimui rytoj pritars balsavimo metu. Ačiū. Mm, Ačiū. Dabar tris minutės kalbės ponas Patrao Neves, tiksliau ponia. Pirmininkė komisijos nariai, aš sveikinu keturis pranešėjas. Pranešėjus 2008 metais nesant susitarimo buvo patiktas reglamento projektas, kuriuo buvo siekiama supaprastinti ankstesnius teisės aktus reglamentuojančius žuvų išteklius. Vėliau buvo priimti reglamentai, kurie numatė įvairias perinamasias priemonės iš pradžių nuo 2010 e, sausio 1 iki 2011 metų birželio. Dabar e, teisės akto projektas pratėsi šį perinamąjį laikotarpį nuo iki 2013 metų sausio 1 ir bus priimtas dar vienas reglamentas dėl techninių priemonių. Per šį pereinamąjį laikotarpį E, bus e, nustatomos tam tikros žuvininkystės taisyklės, kurios veiks kaip tam tikras saugiklės žvejų atžvilgių, tačiau neatsižvelgs į tvarios žvejybos reikalavimus. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, jog tai pasirodys 2010 m. spalio mėnesį ir nėra jokio mokslinio pagrindo. Tai neteikia gero pavyzdžio. Tokia žvejyba jau buvo užsiminėjama dešimtmečiais, e, vykdant smulkę žvejybą Portugalijoje, e, kuomet buvo žvejojamos vietinės žuvų rūšys. Tačiau tai e, buvo labai stiprus smūgis šiam sektoriui ir gyventojams, kurie priklauso nuo tų žuvų išteklių. Taigi aš norėčiau pasveikinti mano pasiūlymą, kurį pateikė kolegos ir numatyti šį perinamąjį laikotarpį iki 2010 metų e, spalio mėnesio. Taip pat yra reglamento projektas, kuris numato finansinės priemonės e, skirtas vykdyti bendrą žuvininkystės politiką ir įgyvendinti jūrinę teisę. Tai yra pats svarbiausias finansinis instrumentas remiantis žuvininkystę. Jis teikia finansavimą tarptautinių santykių srityje taip pat teikia mokslinius tyrimus, užtikrina kontrolę e, bendros žuvininkystės politikos atžvilgių. Taigi aš pritariu pranešėjo pateiktiems pakeitimams, būtent reikėtų padidinti bendrą finansavimą iki 60 procentų e, būtent duomenų bazių valdymui ir naudojimui ir e, tolesnių duomenų rinkimui ir jų valdymui reikalingas geras valdymas, kuris remtųsi mokslinėmis žiniomis, remiantis e, esamais žuvų ištekliais. Ir tai kaip tik yra įvykdę pranešėjai. Dėkoju jiems. Ačiū. Dabar ponia Andrės Barėja. Trys minutės. Gracias, presidente. Eh, señora comisaria, felicito a los cuatro ponentes. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti visus keturis pranešėjus, parengus savo pranešimus. Iš esmės kalbėsiu apie du pranešimus, nes jie man yra ypač reikšmingi. Pirmiausia, pranešimas dėl sustarimo su komorais. Dabar turime susitarimą pietričių Afrikos, su pietričių Afrikos regione, Afrikoje esančia šalyje, kurioje didžiulė, didžioji dalis žmonių gyvena e, žemiau skurdo ribos ir e, e, jie išgyvena iš esmės iš turizmo. Ir dabar dar reglamentuojame ir žuvininkystę kaip sektorių, kuris yra taip pat gyvenimo dalis ir padėsime šitaip vietos bendruomeniai, vietos gyventojams plėtoti savo in, infrastruktūrą ir prisidėti prie e, žuvininkystės e, žvejybos infrastruktūros plėtojimo ir savo gerovės didinimo tvariai, tausiai e, naudojant žuvų išteklius. Mes turime mokslinių tyrimų išvadas, įvairius mokslininkus kurie, ir ekspertus, kurie yra pateikę savo išvadas. Turime turėti omenyje, kad e, e, žuvininkystai numatytos tik tam tikros konkrečios zonos, kurį, kurias įleidžiami ES žvejybos laibai. E, mes tai pagerinsime komorų ekonominės perspektyvas ir yra labai svarbus ir kitas elementas, kad ir trečiųjų šalių žuvininkystės sektoriaus atstovai ten taip pat E, tenai turės galimybę e, tose zonose žvejoti. 5 procentai visų turimų žvejybo, žuvų išteklių tose vandenyse bus e, išgaudomi iš trečiųjų šalių. Tuo požiūriu mes ne tiek remiame komorus, kiek aplinką komorose. Yra labai svarbu ir kalbėti ir apie techninės priemonės, čia aš turiu omenyje kitą pranešimą. Ir kalbė, būtina pris, turėti omenyje, kad būtina pratesti techninių priemonių galiojimo laikotarpį iki 2011 m. birželio 30 dienos, kad būtų išvengta tolesnio e, jūrų išteklių pereikvojimo. Taip pat mes turime raginti komisiją kai kurias techninės priemonės e, pakeisti, e, pakoreguoti atsižvelgiant į valstybių narių reikalavimus. Tai yra pasakytina apie žvejybos gylį, apie e, tinklo akių dydį ir panašiai. Tuos dalykus tikimės komisija atsižvelgs. Ypač e, siekiant atsižvelgti į 8, 9 ir 10 zonų bendruomenių, žvėjų bendruomenių interesus ir poreikius. Dėkoju. Dabar ponia Bilbao Barandika vieną minutę. Gracias, presidente. Voy a votar a favor de este. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsuosiu už šiuos susitarimus, kadangi jis yra naudingas Europos laivynui. 70 laivynų, 12 daugiau yra dabar numatyta laivų galimybė žvejoti. Ir tose laivuose turėtų dirbti bent vienas vietinis gyventojas, tai atneš naudos ir komorų saloms, jų sektorių, ekonomikos sektoriui. E, sustarimas siekia plėtoti ir vietos ekonomiką, tai yra numatyta sustarimo sąlygose. Taip pat reikia nepamiršti žmogaus teisų klausimo, tai yra viena iš nuostatų vyriausybei, kad toks sustarimas būtų taikomas. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad e, Komorose e, smulkioji žuvininkystė yra labiausiai išplėtota, 30 tūkstančių žmonių gyvena iš žuvininkystės. Europos laivai negalės Europos lavams bus nusatytos tam tikros ribos, tam tikri apribojimai žvejoti ir bus stebimas jų sugautų žuvų kiekis. Ačiū. Ačiū dabar kolega Keli, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasisakyti savo frakcijos vardu šią temą. Žinoma, tai yra labai kontroversiškas klausimas. Vienas iš daugiausiai ginčių keliančių klausimų šiame parlamente. Ir tai yra tiesa tiek dėl žvėjų, tiek ir dėl pačios žvėjybos. Mums yra sudėtinga kaip parlamentarams pasisakyti visais šiais klausimais, kadangi tai yra techniniai dalykai, tačiau mes pasistengsime kaip galime geriau. Komisija pateikė labai subalansuotą apžvalgą šio klausimo ir pristatė tai taip pat ir tarybai. Mes tikimės, kad bus rastas tinkamas sprendimas. Taigi tai yra svarbu tiek ir ES, tiek ir pačiai Grenlandijai. Ši šalis visiškai priklauso nuo Europos rinkos žuvininkystės srityje ir žuvininkystė yra labai svarbi jos ekonomikai. Ir šiame susitarime, kaip yra numatyta šiame pranešime, kokybė e, žvejybos e, yra įvairi. Ir šis rytis yra tikrai labai plati, su kuria mes turėsime susidoroti. Pat būtume atsižvelgti į tai, jog komisija, kaip ji pati ir sakė, nupiešė gana niūrų vaizdą, kalbant apie žuvų išteklių išeikvojimą. Ir tai tik blogės ateityje. Taigi mums Europoje reikia priimti bendrą programą, E, bendrai žuvininkystės politikai. Tačiau šiuo metu mes dirbame ties tokiais pasiūlymais, aš pritariu jiems ir taip pat pritariu tai tam, ką sakė komisija. Dėl komorų salų dėkoju. Ačiū. Dabar ponas Sančias prisėdo. Trys minutės. Gracias, señor presidente, señora komisar. Dėkoju, pirmininkė, komisijos nariai, kolegos. Aš taip pat norėtų, norėčiau pasveikinti pranešėjus, pateikusius šios keturis pranešimus. Aš kalbėsiu apie ponios Ferreiros ir ponios Fragas pranešimą. Aš taip pat norėčiau išreikšti savo paramą ponui Kapulas ir už tai, jog jis parengė rekomendaciją dėl Europos bendryjų ir komorų žuvininkystės susitarimo. Mes dalyvaujame šiame procese ir taip pat aš norėčiau pritarti kai kuriems aspektams ponios grelyje pranešime dėl techninių priemonių. E, bus e, e, toliau vykdomas įvertinimas ir bus paskaptas naujas reglamentas dėl techninių priemonių ir jeigu bus įmanoma, jis bus įgyvendintas iki 2020 metų. Ferreiros pranešimas kalba apie bendrijos finansinės priemonės pagal tarybos reglamentą numeris 861 2006 metų ir kalba apie bendrą žuvininkystės politiką ir žuvininkystės fondą. Jis atsižvelgia į bendrojo žuvininkystės fondo padėtį, taip pat į Lisabonos sutartį ir todėl aš pritariu šiam pranešimui, tačiau kartu su pranešėju e, e, noriu pasakyti, jog būtina atsižvelgti į tai, jog reikia užtikrinti e, tai, jog būtų konkrečiai žinoma, kokia yra tam tikrų žuvininkysės išteklių padėtis ir taip pat būtina tinkamai valdyti ir rinkti duomenis. E, Fragos pranešimas yra susijęs su maisto e, sauga ir gyvūnų sveikatos standartais, kalbant apie žuvininkystės produktus importuojamus iš Grenlandijos. E, Nesvarbu, ar jie būtų kilę iš Grenlandijos ar trečiųjų šalių, Tačiau šie produktai sudaro 90 procentų Grenlandijos eksporto. 2007 metais e, tai sudarė 220 milijonų eurų. Taigi, e, čia bus siekiama taikyti vidaus ES standartus Grenlandijai, kadangi ji pratėse ES rinką žuvininkystės produktų srityje tačiau nėra susidarimo, koks turėtų būti teisinis pagrindas. Ir todėl komisija nuveikė tikrai gerą darbą siekdama surasti susitarimą šioje srityje. Ir aš laikyčiausi žuvininkystės komiteto pozicijos ir manau, jog šį klausimą bus galima išspręsti ir Grenlandija bus tikras prioritetas, kurio jį nusipelno. Dėkoju. Ačiū. Dabar vieną minutę kalbės ponė Dankila. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikinu visus keturis pranešėjus, pateikus savo pranešimus apie žuvininkystę, bendrijos finansavimo priemonė, gyvendinant bendražuvininkystės politiką, yra labai svarbus finansinis ES instrumentas žuvininkystės sektoriuje. Šis instrumentas turi būti nuolat koreguojamas, pristaikant prie piliečių ir pasikeičiančių sąlygų tendencijas ir bendroji žuvininkystės politika apima įvairius tarptautinius projektus ir valdymo aspektus, mokslinius tyrimus, duomenų rinkimą. Žvinkystės valdymas e, turi būti grindžiamas naujausiamis mokslinėmis išvadomis, atsižvelgiant į žvej, turimų žuvų išteklių padėtį. Dėkoju ponui Dankilą. Dabar e, galiu perduoti žodį iš karto komisijos nariai poniai Damanakį, kadangi niekas nekalbės pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą. Prašau. To have, to some... Norėčiau pateikti keletą trumpų patikslinimų ir paaiškinimų susijusių su jūsų pastabomis. Taigi mes kalbėjome apie partnerystės susitarimus žuvininkystės sektoriuje. Ir sakiau, kad rengėme žuvinkystės politikos reformą, kurios tikslas yra tinkamai taikyti partnerystės žuvinkystės sektoriuje susitarimus, kad tokie susitarimai atneštų naudos ir vietos bendruomenėms. Kol neturime naujo pasiūlymo dėl naujos kartos žuvininkystės susitarimų, bandoma pagerinti turimą situaciją. Noriu pasakyti, kad darome viską, kad susitarimas su Komorų salomis būtų vykdomas tinkamai ir kad jis atneštų kuo daugiau naudos vietos bendruomeniai. Dabar dėl problemų susijusių su Europos parlamentu ir parlamentarų informavimo klausimo. Turiu pasakyti, kad komisija teikia visą informaciją, net ir riboto naudojimo informaciją. Ir tokią praktiką mes taikysime ir ateityje. Kalbant apie techninės priemonės ir ponios Grelie pranešimą, aš suprantu, kad kyla daug sunkumų. E, taisome šį reglamentą tuo metu, kai yra vykdoma reforma. Aš suprantu, kad jūs raginate Europos komisiją tvirtinti priemonės ir parengti naują reglamentą iki 13 metų pabaigos. Aš negaliu čia duoti jokių pažadų, kurių galė, negalėsiu ištesėti, bet pažadu, kad mes darysime viską, kad paspartintume procedūrą rengiant naująjį reglamentą ir taikant bazinį reglamentą susijusi su reforma, suteikiant valstybėms norėms tam tikrų įgaliojimų spręsti dėl techninių priemonių. Dabar kitas klausimas susijęs su finansiniu reglamentu. Aš tikiuosi, kad rasime sutarimą jau pirmojo svarstymo metu, nes tai būtų labai gerai taikant šį reglamentą ateityje. O dėl Grenlandijos Dar kartą pakartosiu, kad mes esame čia tam, kad rastume tinkamą teisinį pagrindą šiam pasiūlymui Europos komisijai. Be galo svarbu judėti į priekį turinio prasme, nes santykiai tarp ES ir Grenlandijos mums yra vienas svarbiausių prioritetų. Taigi galėčiau tik pakartoti, kad Europos komisijos vaidmuo yra prisidėti prie proceso ir rasti bendrą sprendimą kartu su taryba. Ačiū. Aki. Ačiū komisijos nariai Damanaki. Pranešėjai galės apibendrinti diskusijas. Pirmiausia, ponas Kapulas Santos. Dėkoju pirmininkė. Tarsiu keletą žodžių, norėčiau padėkoti tiems, kurie taip gražiai pasisakė ir pamalonino mane kaip pranešėja. Mes žinome tai, jog reikia dar tobulinti partnerystės susitarimus ir aš sutinku su tuo, ką sakė komisijos narė, kalbėdama apie Europos valstybės narės ir aš tikiuosi, jog jūsų asmeninė pozicija taip pat padarys įtaką ir komisijos pozicijai tam, kad galėtume pasiekti savo tikslų. Dėkoju. Ačiū. Dabar kalbės kolega Ferreira. Prašau. Obrigado, prezident. Queria também eu. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau išreikšti padėką tiems, kurie e, išreiškė pastabas ir už tai, kad dalyvavote parlamento rūmose tokią vėlią valandą. Kalbant apie bendrijos finansinės priemonės, norėčiau pasakyti, kad pakeitimai, kuriuos mes pateikėme, nekvestionuoja to, kas buvo sutarta trilogė. Man atrodo, jog mes galėsime pasiekti konsensuso ir dėl to aš esu dėkingas daugeliu kolegų, kurie šiandien išreiškė savo pastabas dėl pateiktų pakeitimų. Kaip sakė kai kurie kolegos, tų pakeitimų nepatvirtinimas būtų nesuprantamas ir tai tik parodytų ES nenuoseklumą. Ir matome, jog ši sritis yra vis svarbesnė ir svarbesnė ir taip pat ji turi atitikti finansinius instrumentus ir finansinius išteklius, o tai tik dar labiau padidina jų svarbą. Kalbant apie perinamojo laikotarpio techninės priemonės, uh, Norėčiau pabrėžti, kad pakeitimas, kurį pateikiau su dviem kolegomis, yra susijęs su neigiamu diskriminavimu. Ir nesant mokslinio pagrindo, kuris pagrystų, kad toks diskriminavimas gali būti taikomas mažo masto žvėjams Portugalijoje, tie laivai įrodė savo gebėjimus pasinaudoti esamais ištekliais ir žvejoti tam tikras žuvų rušis. Nėra mokslinio įrodymo, kuris pagrįstų tokį diskriminavimą ir tai tik dar labiau sustiprina mūsų poziciją. Dėl tų pačių priežasčių norėčiau pabaigoje pasakyti, jog mes pritarėme pasiūlymams, kuriuos pateikė Arijos ir Škotijos kolegos dėl šių pačių pranešimų. Dėkoju. Ačiū. Pone Krilie, dvi minutės. Pome pirmininkė, stengsiuos kalbėti kiek įmanoma lėčiau. Dėkoju kolegoms už jų pasisakymus ir už tuos, tiems kolegoms, kurie paremė mano pranešimą. Šie pasisakymai atitiko žunikystės komitete vykusias diskusijas. Sutinku su komisijos narės nuomonė kad e, reikia daryti pakeitimų tam tikrų techninių e, nuostatų e, atžvilgių, pavyzdžiui, kai kalbame apie tinklo akių dydį ar panašiai. Ir taip pat reikėtų susilaikyti nuo techninių priemonių koregavimo tose, tais aspektais, dėl kurių dar nėra pateikta mokslinių išvadų. Kaip ir prieš tai kalbėjusi, aš norėčiau atkreipti komisijos dėmesį į tai, kad būtina, kiek manoma, greičiau įvertinti dabar taikomas priemonės ir pateikti naujus pasiūlymus reformuojant bendrą žuvininkystės politiką. Dėkoju komisijos nariai už jos dėmesį mūsų pasiūlymams, už tų pasiūlymų e, koregavimą ir pabaigoje norėčiau pabrėžti be, gero bendradarbiavimo tarp Europos institucijų ir žuvininkystės e, sektoriaus atstovų svarbą, kad e, tinkamai būtų įgyvendinama bendra žuvininkystės politika ir būtų e, teikiami tinkami ištekliai šiam sektoriui, kad ateityje ir visiems šios, šio sektoriaus subjektams būtų e, e, bendroji politika teiktų visokiojo pastandos. Dėkuoju. Dabar ponia Fraga Estevės, paskutinė pranešėja. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau ypatingai padėkoti komisijos nariai už jos atsakymą į mano pateiktą klausimą. Komisarė sakė, kad ji pritars teisinio pagrindo pakeitimui ir tikiuosi, kad taryba pasielgs lygiai taip pat. Mm, aš dar kartą norėjau sugrįžti prie komisijos prieš rytoj numatytą balsavimą, tačiau suprantu, kad tai tik tai atidės šio pasiūlymo svarstymą kas nebūtų naudinga nei ES, nei, nei Grenlandijai. Taigi, aš tikiuosi, kad e, taryba laikysis žuvinkysės komiteto rekomendacijų ir tikiuosi, kad rasime bendrą sprendimą, kadangi vienintelę problemą kelia tik teisinis pagrindas, o ne dokumento turinys ir esmė. Taigi aš džiaugiuosi, kad pasiekėme šį etapą. Žinoma, galėtume kreiptis į Europos Teisingumo teismą, jeigu neišspręstume šios problemos. Rytoj balsuodami tikiuosi pademonstruosime gerą valią ir tikiuosi, kad komisija reaguos į mūsų balsavimo rezultatus. Taigi dėkoju komisijos nariai už bendradarbiavimą. Taip pat norėčiau padėkoti visiems kolegoms prisidėjusiems prie bendro darbo rengiant šį pranešimą. Tikiuosi, kaip jau sakiau, kad taryba pateisins mūsų lūkesčius. Ačiū. Dank, Frau Ačiū. Poniai Fraga, STVS bendros diskusijos dėl šių keturių pranešimų yra baigtos. Balsavimas dėl visų keturių pranešimų įvyks rytoj 12 val. Mėlyi kolegos, kitas posėdis įvyks rytoj, balandžio 6 dieną, nuo 9 iki, iki 13 valandos, nuo 15 valandos iki 20 valandos ir nuo 21 iki 23 valandos protokolas.